So, ladies and gentlemen, are we ready to... Ponios ir ponai, ar jau pasirengėme pradėti posėdį po pietinį? Man atrodo, kad taip. Our next point in the agenda. Kitas darbo tvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis su ponu Piteriu Milbi iš ESPON organizacijos. Ši organizacija teritorinį aspektą stiprina, siekdama žinias, informaciją ir uh, vykdo mokymus. E, taip pat rengia teritorinę viziją, scenarijus 2015 metams Atsižvelgiant į ES teritorinio vystimosi e, ilgalaikę perspektyvą, kad politikos sprendimų prieimėjai, tokie, prieimėjai, tokie kaip mes, galėtų uh, e, savo sprendimuose atsižvelgti į miestų regionų poreikius, šiandieną kalbėsime apie to darbo atliktos pon rezultatus ir su teiksiu žodį ponui Melbi, kad jisai pristatytų savo išvadas, o paskui turėsime galimybę e, apsikeisti nuomonėmis. Ir ponas Melvis, tikiuosi, atsakys jūsų klausimus. Prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū komitetui, kad pakvietėte mus pristatyti jums informaciją, e, mano nuomonė įdomaus tyrimo Taip pat pradžioje norėčiau pasakyti, kad mūsų projektas buvo ganėtinai sudėtingas, nes labai sudėtinga e, atremti tokį iššūkį, e, numatyti ilgalaikį scenarijų ir netgi pristatyti e, viziją politinę. Aš žinau, kad jūsų komitetui įdomu kokia bus strateginė ateitis Europos teritorijų. Ir galbūt e, šis projektas jums bus įdomus, bent jau aš tikiuosi, kad taip ir yra ir pasistengsiu pristatyti pagrindinius rezultatus. Pirmiausiai, norėčiau Jums e, papasakoti apie pradžią mūsų darbo. Tai buvo vienas iš mūsų projektų ESPON. E, o poreikis atsirado prašymai iš visų šalių. E, pagal mūsų 2003 metų programą galima pasakyti, kad 31 šalis, Kroatija tuo metu nepriklausė Europos Sąjungai, tai ji taip pat išsakė atskirą savo prašymą ir prašymė buvo Mm, mūsų paprašyta pademonstruoti viziją, numatyti teritorinius scenarius, nes visi matė, kad Europa kinta, atsiranda naujų iššūkių, net ir prieš pabėgėlių krizę jau buvo įvairių iššūkių ir daugelis tų iššūkių e, daro poveikį teritorijoms, e, vyksta pokyčiai, gal, reikia galvoti, kaip užtikrinti pusiausvyrą Europoje. Ir mes e, ilgalaikę perspektyvą pritaikėme ir bandėme sukurti tam tikrą sistemą, pagal kurią galėtų e, vykti plėtra ir pasitelkti kaip politikos sprendimų prieimėjus visose lygmenimis ir įvairius veikėjus iš skirtingų sektorių. E, kai rengiami tyrimai apie ilgo laikotarpio perspektyvą, vizijas, tai reikia taip pat galvoti ir apie tam tikrus veiksmus planus, kelius, rekomendacijas dėl politikos sprendimų. Tai taip pat buvo vienas iš elementų E, galvojant, kaip mums reikėtų dirbti, pasiūlyti politinių sprendimų. Ir mes e, pristatėme projektą, pristatysiu pagrindinės mintis, kaip aš jau sakiau, tačiau taip pat noriu informuoti Jūs, kad visos mintys apie ilgalaikę perspektyvą Europos teritorijų, teritorijų sulaukė sudomėjimo kai kuriuose valstybėse narėse ir galėčiau Jūs informuoti, kad lakučio 26-27 dienomis vyks neformalus ministrų sutikimas Luksemburgė. Tai yra pirmininkaujančio šalies renginys ir mes parengiamojų etapų matome, kad vis daugiau šalių e, nori žengti tą sudėtingą žingsnį, tai yra sukurti viziją, tai yra politinis darbas, reikia palaikyti daug dialogų, reikia aktyvaus plataus dalyvavimo, kad e, ir mes pasižiūrėsime, e, kaip pirmininkaujančios šalies šiuo metu Luksemburgo išvados e, atspindės mūsų išvadas. Dabar mūsų projektas. Mes specialiai pasirinkome klasikinę strateginio planavimo metodiką. Ir matote dabar skaidrę, kurioje iliustruojamas mūsų požiūris. Mes kaip pirmą žingsnį, e, žengdami pirmą žingsnį įvertinome išeitinį scenarių, tokį patį pirminį scenarijų, kaip pirmą etapą, tai yra e, nieko nekeisti, viską išlaikyti kaip yra politinės priemonės ir taip žengti į priekį. Tai tarsi apibrieštis visam projektui, bet šiuo atveju trys alternatyvūs teritoriniai scenarijai buvo apibriešti. Ir noriu akcentuoti tai, kad kalbam apie teritorinius scenarius, apie galimą ateitį, e, kuri gali būti užtikrinta politinių priemonių mišinių investicijomis ir tam tikra struktūra Europos teritorijoje. Aš jums vėliau parodysiu iliustracijas, kad geriau suprastumėte. Taip pat e, buvo žymai metropolinės e, teritorijas, galbūt jūs e, matėte BPO tyrimus, kalbama apie ekonomikų aglomeracijas, perteklinį poveikį, plėtros poveikį. Ir antras e, lygmuo e, miestų sistemose tai yra, o trečias, paskutinis dalykas yra e, vidutinės, vidutinio dydžio mažų miestų dėmesys jiems, tokiems miestams, nes jie kartais atsilieka vystimėsi. Taigi atsirado toks aitvaras tarsi Ir tas aitvaras yra tarsi erdvė mūsų vizijai plėtotis. E, galima kalbėti apie metropolijų, miestų tinklų viziją ir panašiai. Ir pagrindinis žingsnis yra e, sukurti kelius. Kai jau turėsime viziją, reikia imtis tam tikrų žingsnių, politinių sprendimų. Uh, tam, kad galėtume savo viziją gyvendinti. Ir paskui konkrečiau pakalbėsiu apie e, šią skaidę. Dabar teritoriniai scenarijai. E, tiksliau, e, išeitinis scenarius arba dabartinis scenarius tarptautinė komanda dirbo, kuri buvo pasamdyta atlikti darbams tarp dalyvių, ekonometrikos specialistai pripažinti, e, dalyvavo ir mes turime ne tik kiekybinį, bet labai stiprų kokybinį elementą matote tą išeitinį scenarių. Jeigu e, š, dabartinis politiko, politikos priemonių mišinys bus taikomas ateityje, tai metinis BVP 1,89 e, procento auks per metus. Ir jeigu pasižiūrėsime į teritorijas, tai pamatysime, kad 44 regionuose augimas bus mažesnis negu 1 e, procento iki 30 metų. Tai reiškia, kad e, situacija nebus labai gera, kad atsiras pusiausvyrą ir konvergencija, jeigu viskas išliks taip kaip šiandieną. Pirmasis iš teritorinių scenarijų. Tai yra hipotetinis, aišku, paskaičiavimas, veiksmas, kai yra daug prielaidų naudojama kuriant scenarius, bet mes bandėme akcentuoti tai, kaip bus investuojama, kaip bus remiama teritorijų plėtra per politinius sprendimus. 76, 76 e, metropolijų augimo teritorijos e, apibrėžėme mes tiek tų teritorijų ir joms bus skiriamas prioritetas mokslo tyrimų sityje, e, tolimų nuotolių infrastruktūros tinklų, e, tam tikrų, tam tikrų vartų e, plėtotę tam, kad būtų lengviau toms teritorijoms konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Ir mes akcentuojame teritorinį aspektą, kuris ir atsispindi e, skaidrėje, tiksliau karės skaidrės pusėje. E, bandant įgyventinti tokį požiūrį ateityje, e, matysime būtent tokį poveikį. Toliau. E, miesto tinklų skatinimas, miestų sistemos, jų tinklai, kuriuose valstybėse narėse 261 e, miestas yra minimas, siekiama sukurti taip pat teritorinį aspektą, akcentą. Šis žingsnis labiau subalansuotas, apimami ES pakraščiai, daugiau jų siekiant užtikrinti pozityvų vystimąsi. Toliau trečiasis e, C scenarius – E, mažesni vidutiniai miestai, e, kaimo vietovės ir vėlgi akcentas e, decentralizavimas ir poveikis, kokie atneštų toks scenarius. Įdomu taip pat pasižiūrėti, kokie yra skirtumai lyginant tris scenarius dvi laiko perspektyvos numatytos, pirmoji iki 30-ųjų, antroji iki 50-ųjų metų, ir jeigu 30-uosius metus dabar paimsime, galima atlikti tam tikrą modeliavimą. Ir lyginant tai scenarius, e, modeliavimas parodė, kad metropolijų skatinimo scenarius ir miestų tinklų akcentavimo scenarius antrojo lygmens e, sukurtų tokį pati, patį e, ekonominio vystimosi e, lygmenį. O trečiasis šiek tiek atsiliekia. Jeigu pažiūrėsime į teritorinį akcentą, B scenarius tai yra, tai būtų užtikrinta didžiausias konkurencingumo ir sanglaudos lygmuo. Ir Taip pat kitas dalykas - ilgalaikiai ir mm, projekto rezultatai. Iki 50 metų e, galima sakyti, kad e, nei vienas iš trijų teritorinių scenarijų e, neužtikrintų kažkokio ypatingo ekonominio augimo. Galima sakyti, kad yra labai daug e, erdvės veikti politikos priemonių prieimėjams. Tai neturėtų pakengti Europos konkurencingumui, ekonomikos augimui, jeigu bus pasirinkta tam tikra vizija dėl teritorijos planavimo, kuri, pavyzdžiui, pasakytų už labiau subalansuotą e, negu policentrinę struktūrą tokie yra pagrindiniai pastebėjimai apie mūsų projektą, tai yra galimybės. Taip pat galbūt yra e, kvestionuojami kai kurie tyrimai, pavyzdžiui, ABPO, kurie e, pirmiausiai kalba apie metropolinius regionus, kaip svarbiausius veikėjus Europoje, Europos Sąjungoje, tai galbūt uh, tikrai e, gali pasteisinti, bet e, tikriausiai reikėtų ir tam tikrų pakeitimų, modifikacijų. Ir netgi nesilaikant griežtai tokio požiūrio galima vis tiek užsitikrinti augimą Europos Sąjungoje. Matote dabar rezultatus, yra galimybės plėtoti, keisti padėtį. Matote, matysite dabar keletą skaidrių. E, teritorinė koncentracija reiškiasi Europoje. Tačiau taip pat galima pagalvoti nepakenkiant ekonomikos augimui, užsitikrinti tam tikrus kitus elementus nuo 20 iki 30 ir link 50 metų. Matoma bendradarbiavimo ryšių stiprėjimą tarp ES ir kaiminių. Ir visa tai užtikrina tam tikrą platformą vizijai. Nebežinau, kas čia vyksta su tomis skaidrėmis, sako kalbėtojas. Taigi vizija sukurta ir buvo parengta remiantis tais trimis scenarijais. Ir kaip matėte, tame aitvare atsirado vieta vizijai. Ir vizijos pavadinimas atvira ir policentriška Europa. E, taip pat Europos e, vieta pasaulio mastu, jungtis tam tikros, reikia užtikrinti, kad e, Europa neatsiliktų pasaulio vystimosi kontekste ir kad išliktų tvirta, tvirtų vienetų, taip pat vystimosi plėtra su kaiminiais regionais, tai labai svarbu, teritorinis kontekstas, koncentracija politikos priemonių veiksmų. Policentrinis elementas, pirmiausiai klasikinis požiūris taip pat e, labiau subalansuota struktūra, pasitelkiant žinias ir tai turbūt turės veikiau teigiamą poveikį ekonomikos plėtrai, nes bus išlaisvinta dar daugiau potencialo pritaikant va, tokias būtent mišės politikos priemonės. Siekiant kiekvieno iš tikslų, aišku, yra ir išsamesnių elementų, šiandieną turbūt visų nepristatysiu, tačiau Europos ryšys su pasauliu, tai e, galbūt e, dalykas vertas paminėti, galvojant apie Europos viziją, teritorinė prasme, Europos rinkų atvėrimas. Tai stiprina veiksmingumą, reikia stiprinti veiksmingumą ryšių pirmiausiai požiūrių, transportas, e, prekių, asmenų pervežimas į Europą ir iš jos ryšį su Europio, Europos elektros tinklais, e, tai užtikrintų veiksmingesnį energijos šaltinių panaudojimą, jų diversifikavimą, antrinių miestų regionų stiprinimas, tai yra taip vadinami augimo varikliai. Reikia pasakyti, kad iki krizės būtent antrojo ligmens miestai labiausiai augo tai galbūt prasidėjus 2008 metais kriziai sustojo, bet vis tiek egzistuoja didžiulės puikios galimybės, bent jau mes taip jas matome, kal, reikia kalbėti ir apie funkcinius e, regionus, reikia žiūrėti į tai, kaip plėtojasi miestai, e, įtraukiamasis e, vystimasis, tai labai svarbu ypač dabar pabėgėlių krizės kontekste, tai aktualu. E, reikia taip pat nepamiršti, kad kitos kartos, ateities kartos galbūt turės kitų prioritetų dėl miestų, negu kad egzistuoja šiandieną. Ir taip pat į tai reikės atsižvelgti, galvojant apie tokią ilgalaikę perspektyvą, žengiant link 2050 metų. Prieš paskutinę skaidrėjoje norėjau parodyti jums, kaip mes galime pristatyti uh, teritorinę ateitį Europos. Šiuo metu, kaip jas ją matome kairėje pusėje skaidrės, e, matote, yra susipinusios skirtingos strategijos ilgalaikiai planai, kurie egzistuoja jau dabar skirtingoms Europos dalims. Ir viskas sudėjus atsiranda būtent toks vaizdas. Jeigu atsiras politinis pagreitis, noras e, judėti link kažko labiau europietiško, tai e, mato, matysime tokį vaizdą, kuris yra dešinėje pusėje, bet viskas priklauso nuo politinių pasirinkimų, prioritetų ir gerai yra turėti tokį žemėlapį, kuris atspindi Europą jos tolimesnę ateitį, bet reikia kalbėti apie įvairias politikos e, sritis, kryptis, ne tik fizinės, bet ir kitas, kurios yra susijusios su teritorijų patrauklumo didinimu. Aš norėjau kaip e, įžanginį elementą pristatyti Jums šią savo mintis. Aš atsivežiau svarbiausių dokumentų keletą kairėje Matote vieną dokumentą, mes turime jį atspausdinę. Jame išdėsti pagrindė elementai, argumentai, kodėl e, rengiama tokia teritorinė vizija ir ko reikia. Ir kiti dokumentai viduryje ir dešinėje skaidrės. E, tiems, kuriems galbūt įdomu kokios yra prielaidos, kokios, kokios mintys e, pagrindė mūsų scenarius ir ten viskas ir yra išdėsta. Galbūt neužteks visiems tų dokumentų, tačiau keletą turime ir jeigu norėsite, mes galėsime jums daugiau jų pateikti, jeigu reikės. Tiek pradžiai ir tikiuosi, kad sudominau bent kiek e, jūs mūsų projektu ir taip pat tikiuosi, kad valstybės narės taip pat ras įkvėpimų. Ačiū, dėkoju už šį pristatymą. Taip, tikrai turime kopijų, manau, kad e, jų užteks visiems regionų plėtros komiteto nariams. Jeigu nepakaks, rasime būdų, kaip parūpinti papildomų egzempliorių. Ačiū. Kolegos, dabar žodis jums. Ar turite klausimų ar pastabų? Prašom, ponas Van Nistelrooy. Ačiū. Kai e, atėjote, e, galvojau, kad jūs atversite mums akis, bet dar turiu tam, tam tikrų klausimų. Bet iš tikrųjų, atvėrėte mums akis, tikrai yra galimybių daug ką rinktis ir gal, galima rinktis labiau į miestus ar į kaimus orientuotą darbo tvarkę ar mišrę darbo tvarkę. Ir net ir tai darant nenukenčia e, jokie regionai, o yra sukuriama pusiausvira. Galbūt dabar daugiausia dėmesio, galvojant apie vystimąsi, galvo, skiriama didiesiems miestams, bet jūsų pranešimas rodo, kad gali vykti diskusijos ir Europa gali priartėti prie bendros vizijos. Na, urbanistinis planavimas yra valstybių narių rankose, jis toks ir, ir, ir bus, net ir Kamerono. Um, mm, raštas nieko nepakeičia, bet mes esame e, regioninio vystimosi komitetas. Mes galvojame apie įvairius socialinius, teritorinius aspektus ir siekiame jų pusiausviros. Taigi reiktų galvoti, kurie elementai svarbės, yra svarbiausi siekiant geresnės teritorinės pusiausvyros Europoje. Kai žvelgiu į mūsų bendrus sanglaudos politikos tikslus, o tie tikslai yra e, sukurti subalansuotą Europą, pasiekti, kad e, Europa galėtų konkuruoti, e, būsimos e, globalios ekonomikos sąlygomis. Tai man kyla klausimas, kuris scenarius turėtų būti tinkamiausias. Gal šiuo požiūriu jūs mums atversite akis? Toks būtų mano pagrindinis klausimas. E, iš to, ką girdime tarybos posėdžiuose, e, susidaro įspūdis, kad e, didėja susidomėjimas teritoriniais aspektais. Galvojama apie transportą, kitas priemonės ir čia kyla klausimas, kuriuo lygiu reikėtų. kuriuo lygiu reikėtų diskutuoti, ar šalių, kur turi būti platinama ir naudojama informacija ir kaip pasiekti, kad per artimiausius metus žmonės tikrai būtų informuoti apie tai, ką jūs pristatėte, nes iš tikrųjų daug kas lieka gulėti lentynose ir nėra panaudojama. Taigi kaip jūs bendraujate su valstybių, miestų ir ES planavimo institucijomis. Ačiū. Ačiū, ponas Olbrecht. Taip, pranešimas labai įdomus, manau, jį reikėtų atidžiai išnagrinėti ir tai atitinka uh, ir bu, di, diskusijos apie būsimą sanglaudos politiką esmę. Kalbėjote apie tris scenarijus - mega scenarijų, miestų, regionų scenarijų. Visi trys scenarijai iš tikrųjų akcentuoja miestų vaidmenį. Tai yra labai įdomus aspektas. Net ir regionų scenarijus vis tiek yra orientuotas į vidutinio dydžio miestus. Mano pirmas klausimas yra štai koks. Ar jūs manote, kad visa sanglaudos politika ir regioninė politika, ar norime mes to ar nenorime, ir ar tai mums patinka ar nepatinka, kad ta politika bus daugiau orientuota į miestų augimą ir vystimasi, ir įvairių miestų e, augimą ir vystimasi, ir mega miestų, ir sostinių, ir panašiai. Jeigu taip, tai reiškia, kad ES reikia to, apie ką mes nuolat kalbame, jai reikia urbanistikos ar miestų politikos. Nes dabar regionų politika vis labiau tampa miestų problemų sprendimo politika. Kitas mano klausimas susijęs su NATS regionais, NATS 1, 2, 3. Turime dabar sukaupę daug duomenų ir regionai yra priskiriami NATS 2 lygiui. Taigi NATS lygis ir BVP yra vieninteliai kriterijai. Žiūrėdamas į tuos tris scenarius, iš pirmo žvilgsnio manau, kad Geriausias, realiausias scenarius yra B. Jis yra susijęs su NATS 2. Trečias, nusileidimas iki nu- NATS 3 taip pat yra įdomi galimybė, bet pats e, geriausias scenarius yra NATS 2. Ar jūs ketinate e, ateityje komisijai e, sakyti, kad dabartiniai NATS 2 regionai ir taip pat NATS 2 regionų sostinės. Ir yra tas lygis, kuriame patogiausia įgyvendinti būsimą politiką. Ar reikia leistis žemiau iki NATS 3 ar NATS 4? Nes jūs turbūt prisimenate, kai vyksta diskusijos apie teritorinę sanglaudą, yra svarstoma, kaip tą teritorinę sanglaudą įgyvendinti. E, žvelgiant į šią medžiagą, atrodo, kad m, mm, dirbant su NATS 2, mm, ne, darbas su NATS 2 nereikštų darbo įprastomis sąlygomis. Kitas klausimas. E, kaip e, susijęsime piliečius ir regionę politiką? Ačiū dabar, ponia Breso. Ačiū, pirmininkė. pradėsiu nuo pastabos, o po to pateiksiu klausimą. Kai skatiname miestų vystimasi ir apie tai, ką tik kalbėjo mano kolega, Man susidaro įspūdis, kad visas dėmesys sutelkiamas į sostinės. Na, kai kurie jūsų parodyti žemėlapiai buvo labai smulkus ir buvo sunku ką nors įžiūrėti, tačiau atrodo, kad pagrindinis dėmesys skiriamas sostinėms. Ir tai gal ne visiškai atitinka realią padėtį, tarkim, pr Prancūzijoje ir tai mano šalis taip pat nenori eiti šiuo keliu. Aš esu ekonomistė ir galiu pasakyti, kad Italijoje praktiškai visur, išskyrus mano Piedmonto regioną, visas vystimasis sukasi aplink e, miestus. Mm, ir, ir, ir Milano, o Milanas nėra sostinė. Taigi tai, ką aš čia matau, netitinka nei praeities, nei ateities tendencijų. Viskas bus ne taip. Italijoje yra daug skirtingų vystimosi centrų. Manau, kad tą patį galima pasakyti ir apie kitas šalis. Kitaip tariant, man atrodo, kad jūs susitelkėte į sostinės, bet ne visada taip reikia daryti, kartais tai yra pavojinga, kaip parodė mūsų patirtis su sanglaudos fondais. E, sanglaudos, iš sanglaudos fondų yra stiprinamas sostinių vaidmuo, visi ištekliai sutelkiami sostinėse, bet tai nepasitarnauja visai šaliai, o e, sanglaudos politikos esmė buvo e, pakeisti situaciją ir siekti ekonomikos konvergencijos. Žinoma, reikia galvoti ir apie konvergenciją tarp valstybių narių, bet reikia neužmiršti ir konvergencijos valstybių narių viduje. E, taip, šie scenarijai alternatyvos, manau, kad gerai skatinti miestus, tačiau reikia kurti ir policentrinės, o ne monocentrinės sistemas. Mm, monocentrinės sistemos grindžiamos tik sostinėmis. Antra mano pastaba štai kokia. Europoje rengėme makro regioninės strategijas. Manau, kad jos atitinka sistemą skirtą perorganizuoti Europos teritoriją, remiantis principų iš apačios į viršų. Mes e, susitelkėme į tas vietovės, kur E, kurios vystosi ir į tai reikia atsižvelgti, nes e, teritorinės anglaudos principas pagal Lisabono sutartį reiškia, kad turi būti daugiau bendradarbiaujama tarp valstybinių lygių tam tikrose vietovėse, kur, logiš, kur vyksta tam tikro tipo vystimasis, kur, kurios yra siejamos vandens telkinių baseinais, kurios yra susijusios istoriškai. Taigi, kurias sieja tam tikra e, istorinė ir teritorinė logika ir tos vietovės gali turėti bendras vystimosi strategijas, bendras plėtros strategijas. Ir manau, kad savo pasiūlymuose jūs turėtumėte į tai atsižvelgti. Turime galvoti apie teritorinį bendradarbiavimą ir geografinę bei ekonominę prasme. Ačiū. Ačiū. Vana, ačiū už labai įdomią informaciją ir už dalinamąją medžiagą. Norėčiau pastirauti apie kriterijus ir faktorius. Ką jūs taikote kaip pagrindinį indikatorių, ar tai yra BVP, ar jūs sukūrėte kokias nors kitokias socioekonominio vystimosi koncepcijas ir numatėte konkrečius parametrus, kuriais vertintumėte regionų vystimasi, paskirstimą, BVP paskirstimą, taip pat kitus dalykus. Kadangi aš manau, kad toks institutas kaip ESPON galėtų būtent tokius duomenys kaupti ir galbūt pasiūlyti kokius nors kitus kriterijus. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų klausti? Aš taip pat, kaip regi komiteto narė, norėčiau paklausti. Kalbėsiu bulgariškai, savo gimtąją kalbą. Taigi norėčiau paklausti jūsų. kokiu mastu jūsų skirtingi scenarijai atitinka tą programinį laikotarpį nuo 14 iki 20 metų. Ar jūs manote, kad jūsų pristatyti scenarijai buvo naudojami, kai buvo pasiruo... kai rengėmi partnerysės susitarimai ir pasirašomi ir kai buvo kuriamos konkrečios programos. Ar kokia nors valstybė narė jau taiko tą policentrinį vystimosi principą savo veikloje? Sanglodos politika verčia taikyti ne visiškai priimtiną mot modelį, pagal kurį tiesiog ignoruojamos kitos galimybės, leidžiančios įtraukti ir mažus regionus, ir mažas teritorijas, ir mažus miestus. Regionams šitie maži miestai ir teritorijos yra labai svarbus, tačiau jie nėra tiesioginiai e, sanglaudos politikos e, partneriai, subjektai ir ta strategija bus įgyveninama iki 20 metų. Jeigu mes toliau aptarinėsime šitas hipotezes ir scenarius, reikėtų pagalvoti apie trūkumus, kuriuos reikėtų ištaisyti po 20 metų ir tuomet jau renkti tokią sąngudos politiką, kuri leistų valstybėms narėms pačioms pasirinkti priklausomai nuo to, kokia politika apskritai bus pasirinkta ES, kad valstybės narės pasirinktų, pavyzdžiui, ir policentrinį regionų vystymą. Tai buvo, ko gero, paskutinis klausimas. Daugiau nematau kolegų pagėdaujančių klausti. Vis dėlto yra kolega Raus. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Aš paprašiau žodžio po jūsų pirmininkė, kadangi man šovė į galvą štai kokia mintis. Skirtumai tarp regionų yra susiję ir su to, tuo daug, nepakankamu daugiapoliškumu. Yra įvairiausių atskaitos taškų, kalbant apie regionus. Yra didelių klasterių, e, miestų aglomeracijų ir jos vystosi savo e, kryptimi O aš norėčiau pakalbėti apie tą e, daugia centrinį modelį, policentrinį modelį, e, pagal kurį tam tikros teritorijos e, gali būti taip pat pakankamai tankiai apgyvendinamos. Ar jūs manote, kad vis dėlto dideli centrai yra pranaši, pranašesni? Norėčiau pasakyti, kad ir komisijos atstovas dalyvavo, dalyvauja posėdį Filip Monfo. Manau, kad jisai yra posėdžių salėje. Ar jūs norėtumėte kalbėti dabar iš karto ar po to, kai kolega atsakys į klausimus? Jeigu leisite, aš pasakysiu keletą žodžių dabar. Prašau. Dėkuoju už šią galimybę pasisakyti. Norėčiau pasakyti, kad šitas ESPON programos projektas yra pagrindinis projektas. Tokiuose projektuose yra pateikiama ilgalaikė ateities perspektyva, vadovaujamasi labai e, gilia metodologija ir buvo aptarta, e, tapti metodai ir visi kiti dalykai. Taigi tai labai svarbu pateikiant išsame analizę. Šitas projektas patvirtina tai, ką e, pasiūlė ir kiti tyrimai Jeigu ES konvergencijos mašina ir nesutriko, tai bent jau sulėtėjo dėl krizės. O tai reiškia, kad sanglauda dar toli gražu nepasiekta. Šitas tyrimas patvirtina mintį, kad ateityje reikalinga įdėti daugiau pastangų siekiant toliau judėti į priekį, siekiant suderinto teritorijų vystimosi visoje ES, tuo labiau, kad ES susiduria su naujais iššūkiais, kuriuos paminėjo Peteris pačioje ES ir už jos ribų. Komisija mano, kad siekiant paremti teritorijų vystimasi, reikia turėti išsamų vertinimą apie regionų ateitį ir apie tai, kaip tinkamiausiai parengti programas, kurios bus įgyvendinamos ateityje. Taigi mes pritarėme, sveikiname tokius tyrimus, be kita ko, žinoma, ir tokį tyrimą, kurį pateikė ESPAN. Dėkuoju, išklausėme komisijos atstovų, o dabar Kolega Melbiai, žodis jums. Ačiū. Ačiū už palankius komentarus. Pradėsiu pasakydamas, kad mes kalbame ne tik tai apie metropolijas, apie sostinės, apie didžiulius miestus. Pagrindinis rezultatas šiame tyrimė yra štai koks. Nereikia tikėti kad tik tai metropolijos yra ta erdvė, kuri gali būti ES ekonomikos variklis. Yra ir antro lygio miestai, kurie krizės akivaizdoje parodė, kad augimų procentas šiuose miestuose artimiausiais 50 metų bus faktiškai toks pat, kaip ir taikant pirmąjį modelį. Tai yra pagrindinė išvada, kuri leidžia teikti, kad galima tikėtis policentrinių modelių, o didelėse valstybėse tai reiškia, kad yra pakankamai miestų, kurie pirmame etape iki 30 metų gali skatinti investicijas, viešojo sektoriaus investicijas ir nukreipti jas e, investicijas, nukreipti investicijas į tuos miestus, o jos jau galėtų užtikrinti bent jau to paties lygio ekonomikos augimą kaip ir metropolijos. Tai yra svarbi, yra bene svarbiausia išvada. O po to jau galima siaurinti tą investicijų erdvę ir tikslinti ją. Tai yra daugia pakopė raida, tai procesas ir aš manyčiau, kad jūs kaip komitetas ir kitos institucijos mm, šioje srityje turėtumėte sudaryti tą tokį uh, E, atskaitos e, tašką arba principus ir žinoma, e, žinau, kad vyksta diskusijas jau keletą metų su valstybėmis narėmis, labai svarbu išvengti dubliavimuose, tačiau manyčiau, kad tokie tyrimai gali būti naudingi politikos lygmenyje. Žinoma, yra pateikti keli scenarijai ir negalime pasakyti, kad vienas iš jų pats teisingiausias, kadangi jie susiję tarpusavyje yra tam tikrų aspektų, kurie būdingi ir vienam, ir kitam. Taigi jūs patys turite aptarti juos ir apsispręsti. Dėl tų e, tikslų, žinoma, labai sunku, ką nors konkrečiai pasakyti, tačiau šitas projektas e, e, strategiškai vertinant turėtų būti pristatomas ministrams 26-27 dienomis, taip pat e, yra ir kitokių programų, kuriomis bus pristatyta ministrams šito projekto pagrindinė idėja. Taigi mes per ministrus manome turėti progą pristatyti šio tyrimo rezultatus šį mėnesį. Žinoma, reikia daug daugiau, ypač jeigu mes manome, kad Europos lygmenių norime ką nors nuveikti, reikalinga įtraukti į dialogą kuo daugiau suinteresuotų šalių ir tik tada galbūt galima visiems susitarti, prisimti atsakomybę ir e, nuspręsti, kur link Europą turėtų judėti ilgės, ilgalaikėje perspektyvoje. Akivaizdu, kai jūs vertinate politiką apskritai, tai negalima teikti, kad Europos centre reikėtų sutelkti visas e, pajėgas. Tokia vizija nėra priimtina, reikėtų galvoti apie labiau suderintą e, viziją, ir galvoti apie ilgalaikę struktūrą. Šitas projektas nagrinėja miestų ateitį, tačiau ne tik tai sostinės ir Aš nemanau, kad galima nubrėžti kokias nors paralelės su sostinėmis, tačiau reikėtų pasakyti, kad kiekviename valstybė, kiekviena valstybė, ypač didelėje valstybėje, yra įvairaus lygio miestų, kurie gali atlikti savo vaidmenį. Negalima sakyti, kad reikėtų pamiršti kaimiškus arba kitus regionus. Priešingai kadangi kai kuriuose valstybėse yra reikalinga tam tikra specifinė parama gyventojams, kaip ten būtų galiausiai kaimo regionai ir miestai turės sukurti puikiai veikiančius regionus. Ir šioje situacijoje laimės ir miestai, ir kaimiš, kaimiškieji regionai, galbūt e, silpniausia grandis, kol kas esanti, esanti tai yra regionai, galėtų ir e, nukentėti labiau. Aš tikiuosi, kad jūs rasite laiko susipažinti su šia brošiūra. Aš negalėjau visko e, pristatyti jums, tačiau čia yra kalbama apie integruoto vystimos, teritorijų vystimosi skatinimą tarptautiniu mastu e, už valstybės sienų ribų. Tai taip pat yra labai svarbu. Labai e, svarbu bendradarbiauti ir už konkrečių miestų arba administracinių struktūrų ribų. Ir turėti tai omenyje įgyvendinant bendradarbiavimo modelius dėl kriterijų. Iš tikrųjų mes čia vadovaujamės iš esmės BVP kaip pagrindiniu atskaitos tašku, tačiau įvairiuose scenarijuose yra atsižvelgta ir į kitus parametrus. Galbūt galima pažvelgti į tą mūsų medžiagą ir mm, pamatysite, kad yra ir kitokių indikatorių ir gausite atsakymą. Žinoma, negalima nubrėžti ilgalaikės teritorijos vystimosi perspektyvos vadovaujantis tik tai vienu uh, kriterijum tai yra ne tik tai ekonometrinis modelis, bet mes įtraukėme ir transportą, ir aplinkosauginius klausimus ir taip toliau. Ir paskutinis klausimas, kurį pateikė pirmininkė. Žinoma, kai galvojate apie sanglaudos politiką po 20 metų, tai puikiai suprantame, kad kuo anksčiau bus sukurtas arba aptartas Europos masto e, modelis ir susitarta dėl pagrindinės idėjos, kaip turėtų atrodyti sanglodos politika po 20 metų ir kokią teritorinę raidą turėtume prognozuoti Tai, žinoma, mano manimu, tai būtų labai geras dalykas ir jisai galėtų būti ir tam tikras kelrodis. Verta būtų investuoti į tokias diskusijas ir, žinoma, jos atvertų e, sekančios sanglodos politikos viziją. Labai svarbu ES turėti ilgalaikės ateities viziją. Puikiai suprantame, kad pasaulio mastu situacija labai sparčiai keičiasi ir tarptautinėme kontekste ES negali mažinti tai savo uh, E, pagreičio ir galbūt Europos, Europai dabar yra pats geriausias momentas pradėti diskutuoti apie tai ir bandyti suformuluoti bendrą nuomonę dėl partnerysės susitarimų. Žinoma, šitas projektas buvo parengtas per vėlai ir jis neturėjo jokios įtakos pasirašytų partnerystės sutarčių uh, E, turinį. Galbūt vėliau į tą studiją bus atsižvelgta. Dėkoju. E, Pone Vanisterui. Ar galite pakomentuoti Jano Albrechto klausimą apie NOTS 2 ir planavimą? Taip pat e, pagal scenarius regionė politika įtraukianti miestus gal būtų netokia betotariška mintis. Regionų politika galbūt galėtų įtraukti miestus ir tai galėtų tapti e, modelio vystimosi. Aš nelabai norėčiau minėti NUTS 2, nes, kaip žinote, egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp fizinių teritorijų, kuri priskiriama apibrėžiama kaip DOTS 2 e, pagal skirtingas šalis apibrėžimas e, ar teritorijos dydis skiriasi, dėl to šiek tiek yra pavojinga pradėti planuoti NUTS 2 lygmenių. Manau, kad geriau reikėtų galvoti apie funkcinę realybę ateityje ir funkcinių regionų idėją, bandant praplėsti teritoriją analizai, politikos sprendimų prieimimui E, bandymas žengti tą linkme gali e, tokiu būdu leisti mums atskleisti, kaip galima, daugiau potencialo tam tikroje teritorijoje. Dėl to aš nebūčiau labai linkęs e, techninę nomenklatūrą sieti su uh, tais dalykais. Taip mes statistikos srityje turime naudotis e, kiekybinis duomenis. Galbūt matote tam tikrą atspindį to, tačiau nemanau, kad realybė reikėtų apsiriboti e, tuo, susisiaurinti e, savo galimybės ir brėžti teritorijas. Dėl miestų E, miestų sistemoje miestai yra esminis e, komponentas, bet aš sakiau taip pat labai svarbu yra nepamiršti kaimo realybės, kuri kai kur Europoje nėra tokia optimistiška. Ir tai yra elementas mm politinėse sprendimuose, vizijoje, galvojant apie ilgalaikę viziją, apie struktūrą, viskas priklauso nuo to, ko norime, ką norime matyti ateityje ir reikia e, taip pat nepamiršti ir kaimo teritorijų iššūkių. E, vienos teritorijos yra arčiau miestų, konglomeratų, Ir siekime priartinti tų teritorijų. Man atrodo, vienas iš būdų sustiprinti kaimo teritorijas. Ir dėl pono Olbrichto, dar jūs norite pastikslinti? Labai protinga sakyti, jūs turite apsispręsti politikos sprendimų prieimėjai. Bet klausimas, kas prisims atsakomybę. Tačiau NUTS nėra vien statistiniai duomenys, tai yra nepaprastai svarbu politikos sprendimų prieimui. Jūs puikiai žinote, kad e, jie įtakoja labai stipriai visus procesus. E, NUTS 2 bendrieji duomenys šiandien tai yra mm, prasminga, bet jeigu jūs kalbate apie funkcinės tam tikras teritorijas, galbūt skirtingi nuts bus naudojami skirtingiems sprendimams ir tai yra visiškai nauja. Mano klausimas galbūt ne šiandien, į tą klausimą mano nereikėtų šiandien atsakyti, bet galbūt komisija galėtų pagalvoti, kaip e, ne ar naudoti ar nenaudoti tos NUTS 2 funkcinėms teritorijoms planuoti. Dabar tai sieja ne tik su statistika, bet ir politikos prie, e, sprendimų prieimimu. Arba mes, pavyzdžiui, paimsime NUTS 2 ir žiūrėsime į funkcinės teritorijas e, NUTS 2 viduje arba kalbėsime apie funkcinės teritorijas, e, be, neatsižiūrėdami visai į NUTS. Tai yra labai įdomus dalykas, pakeistų politiką, bet taip pat keltų labai daug iššūkių. Ačiū, atrodo, kad galėsime toliau diskutuoti kitais, kitomis progomis. Pagalvosime, kaip galėtume surenkti tokią diskusiją. Dėkuoju. Jums už pasisakymą, dėkoju už tai, kad atsakėte į klausimus. Labai maloniai kviečiame apsilankyti pas mus ir ateityje, kai jau e, pakviesime Jūs vėl konkrečiau, kai apspręsime, kaip galėtume padiskutuoti, kokią formą galėtų vykti mūsų diskusija. Dabar kitas darbo atvarkės e, punktas, keitimasis nuomonėmis dėl savo iniciatyvą rengiamo pranešimo mokslinio tyrimų ir inovacijų strategijos e, išmaniai specializacijai. E, tai e, labai svarbus dalykai sanglaus politikai 14-20 metams. Kalbame apie teminę koncentraciją, strateginį planavimą ir tokiu būdu galima užtikrinti geresnį įgyvendinimą strateginių investicijų fondų vietoje. Šis pranešimas prisidės vertinant e, pirmosius pasiekimus e, išmaniosios specializacijos e, srityje, įgyvendinant naująją sanklaudos politiką, taip pat bus įvertintos didžiausios problemos bendrųjų nuostatų reglamente numatyta, kad veiklos programos 14-20 metams numato iš anksnės sąlygas kurios turi užtikrinti veiksmingesnį strateginių ir investicinių fondų panaudojimą įgyvendinant išmaniosios specializacijos strategijas. Mūsų pranešėjas šiandieną pristatys pradinės mintis, e, tai yra ponas Valkarsel, jis e, vasario mėnesį pristatys savo pranešimą, o balandį tikriausiai balsuosime dėl galutinio varianto jo pranešimo šešėliai pranešėjai, kai kurie yra salėje ir jiems suteiksiu žodį. O dabar ponui Valkarsel žodį suteiksiu. Pristatykite savo mintis. Labai ačiū, gerbimo pirmininkė, gerbiami kolegos. Tikriausiai žinote, kad e, per praeitą teisėkos laikotarpį Europos regionės plėtros fondas e, pagal pirmąją e, teminį tikslą nustatė, kad reikia daugiausiai dėmesio skirti tyrimams, moksliniams vystimui, įsiplėtrai ir išmaniai specializacijai 2014-2020 metais. E, išmaniosios e, specializacijos strategijos yra iš ankstinė sąlyga valstybėms narėms, kad jos ir regionai galėtų gauti lėšas iš Europos struktūrinių investicinių fondų. Šia prasme strategijos nebuvimas išmaniosios specializacijos neleidžia, prieš pradant įgyveninti programas, ne, neleidžia gauti lėšų pagal teminį tikslą moksliniai tyrimai, investicijos ir vystimasis. Ir Europos e, sąjunga e, suvokia, kad regionai gali užtikrinti augimą pagrįstą e, inovacijomis, e, išmanesiomis specializacijomis, galima plėtoti tam tikrus sektorius, didinti jų konkurencingumą globaliame pasaulyje. E, ir labai svarbus akcentas teritorinis kiekvienam regionui. Reikia akcentuoti potencialą, e, stipriuosius aspektus tam, kad būtų galima pasinaudoti visomis e, galimybėmis ir taip pat užtikrinti proceso viso metu inovacijas. E, labai svarbus yra veiksmų derinimas Ir mes manome, kad tai labai svarbu veiksmingai įgyvendinant e, reg politiką regionų lygmenių. 2014-2020 metai tai naujas laikotarpis, jo pradžioje Europos regionai jau pradėjo plėtoti, e, skelbti savo išmaniosios specializacijos strategijas. Ir E, suvokiant ES iš šio dalyko svarbą, reikia pasakyti, kad mano pranešimas galėtų pabandyti išanalizuoti dabartinę situaciją, e, minėtas strategijas ir e, siekti užsitikrinti veiksmus ateityje, pagrindinėse srityse, pavyzdžiui, apibrėžimas, įgyvendimas, vertinimas tų strategijų E, tokiu būdu bus galima prisidėti ir prie strategijos Europa 2020 gyvenimo ir akcentuoti taip pat reikia sinergiją, e, sąveigą tarp skirtingų ES priemonių, skatinančių mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ir taip pat strategijos e, gali prisidėti prie miestų darbo tvarkės įgyvenimo. Niderlandams pirmininkaujant bus daug dėmesio skirti skirta miestų plėtrai ir numatoma patvirtinti Amsterdamo paktą susitarimą. E, tai yra keletas minčių, mes jas plėtojame rengdami šį pranešimą. E, dabar e, pasikeisime nuomonėmis ir aš tikiuosi, kad galėsiu atsižvelgti jūsų nuomonės, kaip visuomet, kad yra. Galiausiai, kaip galima plačiau, galėsiu atspindėti jūsų susirūpinimą pastabas ir aišku, e, tos pastabas e, tikrai praturtins mano pranešimą. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę, tiek norėjau pasakyti. Thank you. Thank you for, for... Ačiū, dėkuoju už šį pristatymą. Dabar kolegos e, žodis jums, kas pradės, ponas Van Nistelroj. O kurgi Šešėliniai pranešėjai. Taip, gal pradėsime nuo e, šešėlinių pranešėjų, ponas Mintelborg. Ačiū. Kalbėsiu olandiškai. Manau, kad Niderlandai yra geras regioninės įvairovės strategijos pavyzdys. Ši strategija sėkmingai veikia daugelįje Niderlandų regionų ir na, net, jis sėkmingai veikia ir daugelį Europos šalių bei už Europos ribų. Na, buvo pateiktas silicio slėnio pavyzdys, tai yra tikrai puikus pavyzdys, kaip inovacijos gali paveikti visą regioną ir kitus regionus. Mes čia kalbame apie žinių ekonomiką, būtent ji skatina augimą, darbo vietų kūrimą ir turime tai skatinti ir mažiau išsivyščiusiuose ES regionuose bei kaimo vietovėse. Mano nuomonė, Reikia vadovautis e, trim ramšiais mokslininkais, vyriausybėmis ir regionais. Visi šie trys ramšiai turi veikti iš vien. Ir manau, kad e, tai reikia akcentuoti kiekviename regione. Kiekvienas regionas turi jam būdingų uh, E, privalumų, ekonominių galimybių ir mes jomis privalome pasinaudoti. E, praeitie buvo padaryta nemažai klaidų, dabar mes kalbame apie išmanėją specializaciją, tačiau mes neturime kopijuoti to, kas e, jau padaryta kitur, mes turime galvoti apie savo sprendimus. Šiaurės Bravanto regione, kuriame e, iš kurio aš esu. Vystimasis vyksta jau daugelį metų, turime pramonės, Eindhovene veikia novatoriškas miestelis, verslo centrai, ten dėgiama daug inovacijų, bet tokio modelio negalima aklai perkelti kitun. Kitur reikia žiūrėti į savo regioną, į savo mm, stipresias pusės ir jas dar labiau stiprinti, o ne tiesiog ką nors mėgdžiuti, nes tai ne visada tinka. Kai kalbame apie regioninių inovacijų strategiją, turime e, galvoti apie savo stipresias pusės, turime ir čia yra labai svarbus e, svarbios ir investicijos, ir e, programa Horizontas 2020. Turime galvoti apie europinės problem, programas, taip pat yra ir Junkerio fondas. Reikia galvoti, kas gali būti padaryta regioniniu lygiu ir, pavyzdžiui, kaip galima būtų pasitelkti Europos investicijų banko pagalbą. Na, pirmininkė, aš jau tuoj baigsiu, e, bet kaip sakė kolega Valkaril, mes turime viską labai atidžiai įvertinti. Negalime to paties modelio pritaikyti kiekvienam regionui. Kai kurie regionai jau turi savo strategijas ir reikia kurti novatoriškas strategijas kitur. Turime galvoti apie dabartinės strategijas, turime galvoti apie žinias, kaip žinios yra kūriamos ir naudojamos. Turime plėtoti uh, mažas ir vidutinės įmonės, skatinti jas gaminti prekes, teikti paslaugas. Labai svarbu yra investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą ir į žinias. Antras svarbus dalykas - turime atkreipti dėmesį, kad e, Europoje yra įvairių, įvairių vertinimų. Turime galvoti apie trijų kategorijų regionus E, kai kuriuose regionuose visuomeninių, socialinių problemų yra daugiau nei kitose. Turime galvoti ir apie sąryšį tarp įvairių sektorių, įvairių sektoriai turi bendradarbiauti, o tai ir yra vienas pagrindinių inovacijų šaltinių. Esu pasirengęs dirbti su jumis, su kitais šešėliniais pranešėjais. Manau, kad šis pranešimas yra svarbus ir turime mm, galvoti, kaip visą tai paskatins inovacijas Europoje. Ačiū. Dėkoju. Jūs išnaudojote visą savo kaip šešėlinio pranešėjo laiką, taigi viskas gerai. Ar yra daugiau kolegų norinčių pasisakyti? Ponas Vannys Telroj. Kalbėsiu olandiškai. Eras 3 e, turi ilgą istoriją. Mes daugelį metų jau rengiame inovacijų strategijas skirtas regionams. Ir žinoma, atliekame parengiamąjį darbą, numatydami vairius projektus įvairiais lygiais. Prisimenu vieną susitikimą e, su e, Europos komisija, kai buvo pirmą kartą pristatytas ERS 3. ERS 3 tikslas yra pasistengti sutelkti e, universitetų, mokyklų, verslininkų, vietos valdžios institucijų, regionų žinias. Visi šie veikėjai turi e, dirbti iš vien Reikia galvoti, kas buvo nuveikta ir kokios papildomos vertės galima suteikti savo regionui ir nacionaliniu lygiu ir, kalbant apie kai kurias specializacijas, kokią pridinę vertę būtų galima duoti ir europiniu lygiu. Visa tai yra masto klausimas. RAS3 nereiškia, kad ES tiesiog skirs pinigų ir jie bus investuojami vietose. E, tai apriepia daug platesnę sritį. Ir norėčiau iš kitų kolegų išgirsti, kaip jie vertina technologijas, kaip jų nuomonė būtų galima skatinti socialinę pažangą, tarkim, kaimo vietovėse, gaminant maisto produktus. Man būtų labai įdomu išgirsti, ką mano kolegos. Yra ryšys tarp šio vystimosi ir kitų. Ir, ir e SRIS gali būti panaudotas kaip planavimo metodas, kuriant partnerystės e, tuo naujuoju laikotarpiu iki 20 metų. Galima dirbti įvairiais lygiais, ir kurti naujoves. Mane tai tikrai domina. Ispanijos, Niderlandų, Vokietijos, o, Ny... Lenkijos regionai gali bendradarbiauti. Aš manau, kad tai yra mūsų stiprybė ir Europos komisija turbūt e, mus apie tai ir toliau informuos. Tokia būtų mano pirmoji pastaba. Reglamente buvo pateiktas atskiras tekstas, kuriame buvo pasakyta, kad pinigus galima perskirstyti iš vieno regiono į kitą, kad būtų užtikrinta konvergencija. Pir, pirmoji kategorija gautų daugiau išteklių. Pavyzdžiui, E, studentai, darbuotojai galėtų keliauti, dirbti iš vieno regiono į kitą. Ir buvo kalbama apie 15 procentų, tai yra tikrai daug. Ir čia kalbama ne tik apie Erasmus programos studentus. Kalbama apie kėlimasi į kitą regioną su ta pačia specializacija ir tai būtų remima iš regioninės plėtros fondo. Tačiau šiuo metu nelabai e, kas vyksta. Žinau, kad mm, yra dirbama, aš noriu, kad būtų derinami įvairūs veiksmai, e, kad tie žmonės, kuriuo, kurie tuo užsijima, sulauktų reikiamo dėmesio. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie e, Europos jungtinio tyrimų centro e, Sevilijoje veiklą. Manau, kad e, regionės, iš regionės plėtros fondo yra finansuojami įvairūs puikūs projektai, juos turėjo remti e, Europos komisijos atstovai, kad galėtų vykti išmanioji specializacija. Man būtų labai įdomu pamatyti, kaip e, yra atliekama kolegų peržiūra. Ir, pažiūrėjau, jeigu sektorius, koks nors sektorius pareikštų iniciatyvą bendradarbiauti kokioje nors programoje, tai būtų tikrai teigiamas dalykas per pastarąjį plenarinį posėdį nusprendėme pratesti finansavimą dar dviejiems metams. Nusprendėme renkti naują pranešimą šią temą ir regionės politikos komitetas, manau, turėtų apsilankyti šiame jungtinėme tyrimų centre. Ir tada pamatytume, kaip ten yra mastoma ir kas ten yra daroma. Na ir galiausiai, manau, kad išmanioji specializacija uh, atliks labai svarbu vaidmenį mums peržiūrint regioninę politiką ir mums ruošytis laikotarpiui po 20 metų. Išmanioji specializacija e, turi tam tikrų bruožų, kurie minimi ir programoje Europa 2020 yra remiamasi atsiprašau, horizontas 2020, čia remiamasi e, moksliniais tyrimais ir plėtra. E, taip pat e, yra taikomas decentralizuotas požiūris ir decentralizuota parama. Kai kurie dalykai yra tvarkomi iš Briuselio, tačiau aš manau, kad išmanioji specializacija turėtų būti labiau decentralizuota ir iniciatyva turėtų eiti iš apačios. reikia derinti du skirtingus planavimo ir paramos metodus ir manau, kad tai gali turėti labai didelį poveikį po 20 metų. Dėl to gali pasikeisti visa mūsų filos, filosofija, ehm, kompetencija yra labai svarbus dalykas. Ehm, visos valstybės narės vadovaujasi tokiu požiūrių ir yra įgyjusios realios patirties. Mes kalbame apie vartus į kompetenciją, į meistriškumą ir tokios žinios turėtų būti prieinamos platesniam ratui. Taigi manau, kad pono Varkalsel pranešimas yra labai svarbus, nes jame apžvelgiami visi šie dalykai. Ačiū. Dėkuoju. Kas dar norėtų kalbėti? Atrodo niekas. Tikoju kolega Valker Self, suteiksim žodį, tačiau prieš tai turėčiau paprašyti komisijos atstovo Marek Marzevo, nežinau ar teisingai ištariu, išreikšti keletą minčių, jeigu žinoma jis pagėdauja. Ačiū tikrųjų, ištarėt mano pavardę teisingai. Mes komisijoje dėrėjimės pasaisiais dviem metams dėl šitos išmaniosios specializacijos strategijos. Po dviejų metų galiu pasakyti, kad mes pasiekėme, kad inovacijų, technologijų politika taip pat būtų skirta ir regionams. Taigi mes tokią iš ankstinę prielaidą įdėgiame. O tai reiškia, kad valstybėms narėms ir regionams tai buvo labai svarbu. Šita eksantė prielaida arba sąlyga yra svarbi ne tik tai gauti finansavimą, bet ir būtina, kad būtų galima iš anksto uh, planuoti regionų ekonominį vystimąsi ir pakeisti tą mm, ekonominės naudos kūrimo grandinę ir kurti papildomą naudą kitur. Regionams trūko ne tik tai administracinių gebėjimų, bet šitas procesas padėjo stiprinti tuos administracinius gebėjimus Prieš dviejus metus regionuose neturėjome kontaktinių asmenų, partnerių, su kuriais būtų galima kalbėtis, o dabar jų tokių jau yra. Taigi matome, kad miestams keičiantis gyventojai vis labiau įsitraukia, netgi tie, kurie skeptiškai vertino šitą pasiūlymą. Taigi išmaniosios specializacijos strategija bendradarbiaujant su gyventojams tampa aiškesnė, apčiopiamesnė ir rodo, kad gali atnešti konkrečių rezultatų verslui. Taigi tai yra labai svarbus aspektas, kadangi regionuose pasikeitė požiūris į inovacijas. 120 milijardų eurų bus skirta šios srities e, e, informacinėms technologijoms ir 40 milijardų bus skirta tik tai išmaniajai specializacijai. O tai reiškia, kad žmonės galės daug strategiškiau pažvelgti į jų regionų ekonominę raidą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad šiame programavimo periode mes sukūrėme šitą strategiją, o dabar svarbiausia ją įgyvendinti ir paversti investiciniais projektais. Pirmas e, e, paraiškų teikimo periodas dabar tik prasidėjo, o mes norėtume regionams padėti suformuluoti atrankos kriterijus, kadangi šitos regionų išmaniosios specializacijos strategija įgyvendinant vis dėlto reikėtų pradėti nuo atrankos, paraiškų atrankos kriterijų Todėl mes dabar labai intensyviai dirbame e, e, rengdami šitą strategijos dalį. Taigi pasiekta įvairialypės pažangos, tačiau daug ką reikia nuveikti. Pirmiausia, tęsti procesus, kadangi procesai nepasibaigia, kai yra suderinamos veiklos ir gyvenimo programos bet e, taikydami tą bendradarbiavimo principą mes turime keisti regionuose požiūrį, mentalitetą. O tai yra svarbiausia užduotis mums. Dar vienas uždavinys. kurį gyvenant padės mums ir parlamentas, tai e, e, susijęti rytų ir centrinės Europos regionus ir užpildyti tą inovacijų spragą. Būtent šio uždavinio mes turime imtis. Lapkričio 18 dieną mes pristatysime pilotinio projekto rezultatus, projekto, kuris buvo įgyvenintas Graikijos Makedonijos regione. Taigi po pusantrų metų mes jau pradėjome taikyti labiau struktūrinį požiūrį. Ir būtent šitą požiūrį mes norime pakartoti kituose regionuose, kuriems ir toliau nepavyksta užtikrinti aukštos kokybės išmaniosios specializacijos strategijos įgyvendinimo. Labai svarbu, kad būtų priimti įstatymai. O šiuo metu mes kalbame apie procesą, kuris pakeistų mąstyseną regionuose. Ir dėl to kai kuriems regionams stebėsinai yra taikomos iš ankstinės sąlygos, kad apskritai būtų išryškintas verslumas, kad būtų kuriamas darbo grupės, įvairios e, Um, specializuotos grupės, kurios bandys išryškinti išmaniosios specializacijos kryptis. Komisijoje yra e, siekiama, kad visi šitie elementai atsispindėtų įgyvendant šią strategiją visą tai pristatoma darbo grupėse, seminaruose ir platform, platformoje, kuri yra numatyta įgyveninti regionuose bendradarbiaujant su vietos subjektais. Ačiū. Dabar kolega Van Kalsel. Atsakykite klausimus, išsakykite savo apibendrinamasias mintis. Presidenta. Labai trumpai ačiū, pirminkė. Aš tikrai e, nenorėčiau dabar pradėti diskusijų, nes jos užtruktų labai ilgai. Man atrodo, kad visi e, sutinka su tuo, kad e, jau kalbėsime apie labiau pažengusius regionus ir atsiliekančius regionus Europos Sąjungoje tai susijęs su mūsų politika, teritorijų plėtra ir reikia mažinti tą atotrukį. Sangloda, tas terminas e, būtent ir susijęs su tuo ir visos jo reikšmės. Kai kalbam apie sanglaudą regione, kuris yra pakankamai, neipatingai yra gerai išsivystęs, tai reiškia, kad reikia sieti jį su inovacijomis, su moksliniais tyrimais nes tai ir yra regionų sanglauda, e, tų regionų, kurie e, žengia vystimusi keliu. Bet jau kalbėsime apie mažiau išsivyščiusius regionus, nes yra tokių regionų iki šiol Europos Sąjungoje. Tuo atveju, jeigu e, turime neatsisakyti inovacijų ir mokslinio tyrimų terminų, nes tai yra ekonominės ir socialinės ateities elementai labai svarbus. Ir kalbėti apie sanglaudą reiškia ir tam tikros infrastruktūros e, sukūrimą, kurios trūksta tose regionuose, bet galime kalbėti iki ryto ar dar visą kitą dieną ir niekad iki galo nesutarsime. Ir dabar dėl reakcijos į tai, kas buvo pasakyta pirmiausiai, norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti visiems, kurie uh, savo išankstinės mintis pateikė. Uh, tikrai yra neblogų pamastymų apie mm, tai, kaip turėtų būti rengiamas šis pranešimas. E, komisijos atstovui Miltenburg Vanisterojui taip pat dėkoju nes jie nepaprastai vertingų minčių pateikė ir tikrai galima kalbėti apie sėkmingą pranešimą. Aišku, mes negalime kalbėti apie e, kopijavimą ir įrašymą naujų senų idėjų, nes e, tikrai e, situacija keičiasi ir vakarykštės savokos apie e, E, inovacijas, mokslo tyrimus e, jau nebetitinka e, tikrovės, nevinka šiuo, šiuo laikišku poreikiu ir mes, ir parlamentas, ir kitos institucijoms turime būti įvykių sukūrėje ir matome, kaip viskas vis sparčiau kinta ir pirmiausia inovacijų ir mokslo tyrimų srityje pakalbam apie tai, kad reikia koordinuoti veiksmus, taip pat reikia telkti privačias viešasias investicijas, Europos investicijų bankas, e, viešais, viešam sektoriu atstovauja e, privatus sektorius, universitetai, įmonės, kurios taip pat turėtų užsimti moksliniais tyrimais, inovacijų dėgymo apie tai kalbėjo ponas Viltenburg. E, Kita vertus, e, ponia Vanistero, jūs teisingai pastebėjote, regionų plėtra tai nėra kažkokia mašina, kai duodami pinigai e, regionams betodariškai. Ne, man atrodo, kad šiandieną reikia kalbėti apie lėšų vertę. Reikia tą vertę e, sieti su socialinė ekonominė vertė, su kitomis vertėmis, kurios būtų atitiktų ES tikslus. Ir man atrodo, tai yra įdomi, originali mintis ir labai gerai pridenta prie šių dienų realybės. Ir aš nebenorėčiau plėstis, dar kartą gerbiam Pirmininkė dėkoju visiems už pasisakymus ir tikrai mes e, sieksime parengti kaip galima e, geresnį pranešimą, ne tik tai to pranešimo labai, bet ir visų labai. Ačiū. Galutinis projektas pasirodyti turėtų vasarį, jie aptarsime komitete, o dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Išorės tyrimo pristatymas e, Europos teritorinio bendarbiavimo grupės, e, tai yra teritorinio bendarbiavimo priemonė Europoje, Europos Sąjungoje. Mūsų komitetas paprašė atlikti tokį tyrimą tam, kad būtų galima įvertinti tokių teritorinių grupių e, poveikį teritoriniam bendradarbiavimui Europos Sąjungoje, viešiai pirkimai, mokslinio tyrimų e, skyrius B politinio departamento paprašė atlikti tokį tyrimą. Buvo įvertinti literatūros šaltiniai, taip pat konkretus atvejai e, apie tai, kaip veikia teritorinio bendravimo grupės. Pateiktos rekomendacijos apie tai, kaip galima šią priemonę patobulinti. Tyrimo rezultatai bus pristatyti e, dr. Sabinės Zilmer. kuri yra salėje, o paskui suteiksiu žodį nariams parlamento, kad galėtų pateikti savo klausimus. Regionų komiteto atstovas atvyko pas mus Mas Katainio. Jis e, KOTER, e, teritorinio bendradarbiavimo komisijai vadovauja regionų komitete. Sveiki atvykę. Pas mus jūs e, teritorinio bendradarbiavimo grupės platformos esate koordinatorius ir buvo surinktas seminaras kaip tik šiandieną apie tų grupių veikimą. Uh, Daktarė Cilme, žodis jums, o paskui diskusijos vyks. Dear Chair, uh, ladies and gentlemen, thank... Pirmininkė, ponios ir ponai, labai ačiū už tai, kad mane taip maloniai pristatėte, ačiū už kvietimą pristatyti studiją apie Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės kaip priemonę uh, to pagerinti teritorinį bendradarbiavimą Europoje. Pristatau šį pranešimą tyrimo grupės vardu. E, trumpai pristatysiu tyrimo tikslus, jūs jau jūs šiek tiek paminėjote ir taip pat apskritai e, pakalbėsiu apie e, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių priemonę. Vėliau pristatysiu tyrimo užduotis, ypač pakalbėsiu apie EP TPG potencialą e, ir kalbėsiu apie išorinį bendradarbiavimą. Mes akcentuojame Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių vaidmenį sanglaudos politikoje ir vykstant teritoriniam bendradarbiavimui. Mes Mūsų tikslas buvo išnagrinėti, kokį vaidmenį šios grupės gali atlikti kaiminystės politikoje ir autonominiuose regionuose. Ši EGTC priemonė buvo sukurta 2006 metais, priėmus atitinkamą reglamentą. E, e, tos grupės buvo skirtos plėtoti, išplėsti, sustiprinti teritorinį bendradarbiavimą ES be papildomų finansavimo. Taigi tai yra teisinės anglaudos politikos priemonė ir pagal viešoje teisė suteikia galimybę mm, institucijoms bendradarbiauti, bendradarbiauti valstybių narių institucijoms ir taip pat bendradarbiauti plačiau. Tai reiškia, kad viskas vyksta pagal vadovantis vienu juridiniu subjektu, turint vieną pavadinimą. EGTC teritorinio bendradarbiavimo grupių įvairovė yra didelė, Šiuo metu Europoje yra registruotos 55 tokios grupės, tačiau kol kas jomis yra retai naudojamasi pagal jų tikrąją paskirtį, tai yra būti e, Europos teritorinio bendradarbiavimo programų valdymo institucijoms. 2013 e, metais, tai atnaujus reglamentą, buvo išplėsta kita EGTC kompetencija, buvo taip pat sustiprinti sanglaudos politikos ryšiai ir EGTC e pavadinimas terminas buvo pavartotas atitinkamuose reglamentuose ir buvo atsižvelgta į ypatingą vaidmenį, kurį gali atlikti šios grupės įgyvendinant sanglaudos politiką. E, grupės smarkiai skiriasi, skiriasi ir jų tikslai bei motyvai. Ir čia kalbu ne tik apie skirtingas temas, su kuriomis dirba šios grupės, bet ir tai, kad jų dokumentuose, jų įstatuose, susitarimuose smarkiai skiriasi jų dėstomų tikslų detalumo laipsnis. Nors reglamentas buvo pakeistas, e, vis dar lieka daug iššūkių, e, kurie išriškėja Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių kūrimo metu. Taip pat galima kalbėti ir apie problemas, su kuriamis susidurėjau veikiančios grupės. Taip yra dėl neaiškių taisyklių, dėl, taip pat dėl tam tikro netikrumo, trūkstamų žinių. Anksčiau praeitie GTC nenaudojo sanglaudos politikos lėšų įgyvendinamos savo projektus, tai buvo dėl tam tikrų priežasčių, dabar jos dalyvauja aktyviau, kai rengiamos įvairios E, programos. Kai kurios EGTC dalyvavo e, rengiant Europos teritorinio bendradarbiavimo programas. Dabartinio programavimo laikotarpio tikslai labai gerai atitinka tas temas ir tas rytis, kuriuose dirba EGTC. Ir praktiškai kalbant apie kiekvieną sanglaudos politikos tikslą, galima rasti e, grupių, kurios dirba būtent e, su tokiu tikslu, su tokiu teminiu tikslu, pavyzdžiui, aplinkosaugos, transporto, švietimo srityje. Taip pat mūsų išnagrinėtos EGTC teigia, kad norėtų ateityje prisidėti prie kelių teminių tikslų. Daugumų, e, daugumai atveju e, jos taiko integruotą požiūrį į keletą teminių tikslų ir toms grupėms reiktų naujų lėšų, nes e, jos mano, kad tai būtų svarbu įgyvendinant projektus ir uh, E, siekiant įgyvendinti tą naudą, kurią turėtų duoti EGTC. Nepaisant viso to, e, šios teritorinio bendradarbiavimo grupės nėra dažnai minimos teritorin, Europos teritorinio bendradarbiavimo projektuose. Jos yra paminimos dažniausiai tik tais atvejais, jeigu dalyvavo jau programos rengimo laikotarpiu. Jeigu EGTC ir būna paminimos e, teminiuose tiksluose atitinkamos, regio, atitinkamos regioninėse programuose ir dažniausiai tokio paminėjimo nėra. Ir vienintelė programa, kur paminėta tose GTP buvo Luksemburgo programa. kalbant apie išorinį bendradarbiavimą. Čia, šioje skaidrėje aš apibendrinau, ne, kaip vyksta bendradarbiavimas ne tik su kaimininėmis šalimis, bet ir su atokiais regionais. Neradome atitinkamų bendradarbiavimo grupių nei, kaim, nei kaiminėse šalise, nei tokiuose regionuose. Kalbant apie kaiminės šalis, buvo daug diskusijų, tačiau praktiškai jos nedavė rezultatų, daugiausia dėl to, kad išiškėjo tam, tikri, tam tikros geopolitinės problemos ar valdymo disbalansas ir panašiai. Na, mes identifikavome keletą partnerių Šveicarijoje, ten uh, E, pradėjome dirbti, tačiau tas bendradarbiavimas dar neįgyjo konkrečios formos ir dar nėra pasiekta pažangos. Dėl to, kad e, kilo tam tikrų praktinių įgyvendinimo sunkumų. Kalbant apie atokiausius regionus, na, yra dabar įgyvendinama e, viena programa su Šventojo Martino sala rengdami išvadas apie išorės bendradarbiavimą, nusprendėme, kad nėra labai gerai žinomos galimybės naudotis Europos teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, net ir ES regionuose. Ir taip pat tai, kad nesinaudojame šiomis grupėmis, e, lemia ir institucinių gebėjimų trūkumas Kaip jau sakiau, e, ana, savo analizę atlikome šių metų pavasarį. Tuo metu dar buvo mažai patirties dirbant su pakeistų reglamentu. Ir dėl to mes negalime daryti galutinių išvadų ir tiksliai išanalizuoti, kokį poveikį turi pakeistas reglamentas. Vis dėlto, žvelgdami iš dabartinės perspektyvos, galime teikti, kad tebelieka sunkumų dirbant su kaimininėmis šalimis galbūt tuos sunkumus lemia ne pats GTC reglamentas, čia gali būti ir kitų priežasčių. Kadangi EGTC reglamentas nėra baigtinis, labai svarbus yra ir nacionaliniai teisės aktai ir jų pakeitimai steigiant grupės Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės ir um, reglamento pakeitimai nepakeitė atitinkamų institucijų požiūrio. Matome, kad e, ne tik trūksta žinių, bet ir apskritai gana kai kuriuose regionuose ir valstybėse narėse gana nenoriai e, reaguojama į e GTC. Europos teritorinėmis bendradarbiavimo grupėmis galima naudotis, teikiant visuotinės svarbos paslaugas. Tačiau, žinoma, tokie dalykai užtrunka ir dabar tai keltų netgi daugiau praktinių problemų, kurių nepavyktų įveikti pasitelkus vien reglamentą ir galbūt uh, Luksemburgo, pirmininkaujančio Luksemburgo požiūris mums atvers naujų galimybių. Taigi ačiū, ačiū, kad suteikėte man galimybę labai trumpai e, apžvelgti tą ataskaitą, kuri yra maždaug 70 ar 80 puslapių. Ačiū, ačiū už šį įdomų e, pranešimą. Dabar atėjo laikas išsakyti savo pastabas, pateikti klausimų. Kolegos, turime 25 minutės. Taigi siūlau pasisakyti neilgiau kaip po penkias minutės. Ponas Zerer. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Katanijo. Kartu su juo dalyvavome regionų komiteto konferencijoje, kuri truko dvi dienas. Joje buvo kalbama apie tarptautinį bendradarbiavimą ir taip pat apie šio teisės akto įgyvendinimą, kuris leidžia bendradarbiauti atskiroms europinėms teritorijoms. Šitas klausimas aptariamas mūsų darbo tvarkės pabaigoje ir nedaug kolegų lygo tačiau nereiškia, kad mes taip pat visiškai nerimtai žiūrime į EGTC kaip kai kurios vyriausybės. Nežiūrint tų problemų, vis dėlto mes Ypatinga reikšmė skiriame EGTC, o kai kurios valstybės susiduria su problemomis, tai pastebėjo ir tie, kurie dirbo vietoje ir suprato, kad šita programa yra pakankamai ne, nežinoma. Norėčiau grįžti prie istorijos. Tokios, tokio teisės akto iniciatyva kilo regionų komitete Ir dabar yra laukiama galimybės e, bendradarbiauti už valstybių ribų, kai jau valstybių e, sienos tiesiog tapo e, mm, neuždaromis, kai jas atsivėrė, dabar galima galvoti ir apie įvairias užduotis už nacionalinių sienų ribų. Mes kalbame apie teisės harmonizavimą, tačiau vis dėlto turime e, taiksyti su tuo, kad ties valstybės sienomis e, baigėsi galioti vienos ir pradeda galioti kitos valstybės teisės nuostatos. Todėl reikalinga buvo e, tam tikra iniciatyva, kuri leido parengti šį teisės aktą. Tuomet Danuta Hübner parengė šitą komisijos pasiūlymą, o praėjusioje kadencijoje jau mes sulaukėme išplėsto ir pakeisto pasiūlymo, kuris tapo reglamentu ir mes kartu parlamente pritarėme šiam reglamento tekstui dėl taikymos ryties. Ji buvo išplėsta ir buvo pagerintos bendradarbiavimo galimybės, pavyzdžiui, teikti viešojo intereso paslaugas arba bendradarbiauti privačioms įmonėms, įveikiant įvairias bendras užduotis. Taigi šitas teisės aktas padės ne tik tai plėtoti bendradarbiavimą tarp regionų, bet ir tarp atskirų kaimininių valstybių. Taip pat, kaip asmuo, kuris dalyvavo triloguose, norėčiau pasakyti, kad valstybių narių pasipriešinimas buvo didžiulis, buvo tiesiog nenorima, kad pasienio regionai įgytų kuo daugiau savarankiškumo, o tai visiškai pasenęs požiūris, bet dėje tenka konstatuoti, kad kai kuriuose sostinėse jis dar yra pakankamai giliai įsiplėtojęs, e, įsišaknyjęs. Be to, vietos uh, valdžios struktūros e, bendradarbiauja kitų formatų tarp regionų, pavyzdžiui, Interreg programuose ir nelabai supranta, kad EGTC yra taip pat teisės aktas, kurį galima tinkamai pritaikyti ir institucinių požiūrių įteisinti šitą bendradarbiavimą, kuriant e, programas, e, įdarbinant uh, personalą, ypač tuose regionuose, kur struktūra, struktūros nėra pakankamai išvystytos. Kai kuriuose regionuose tai vyksta sėkmingai, tačiau kai kur vis dėlto trūksta informacijos. Aš manyčiau, kad pristatytas tyrimas dar kartą atkreipia dėmesį į tas spragas, kuriuos mes bandėme užkaišyti trilogę, tačiau vis dėlto mums to nepavyko padaryti, kadangi pasipriešino taryboje valstybės narės. Ir būtent tos e, problemos dar kartą yra e, įvardyjamas, reikėtų grįžti prie jų ir galbūt e, atsižvelgti į tuos patarimus, siūlymus, kai bus uh, tikslinamas, peržiūrimas šis reglamentas. Ir turėtume siekti, kad tas reglamentas taptų dar tobulesnis. Turint omenyje pačius naujausius įvykius susijusius su migracija, e, turint omenyje siūlymus vėl uždaryti sieną, sustiprinti sienų kontrolę dėl to, kad kai kurios valstybės susidūrė su didžiuliu migraciniu spaudimu, mes vis dėlto turėtume siūlyti stiprinti pasienio regionų bendradarbiavimą, tuo labiau, kad jie patys jau suvokė, kad problemas spręsti kartu yra daug lengviau. Taigi EGTC, e EGTC yra labai gera programa Komisija teigia, kad tai yra taikytina teisė. Kiekvienas, kas nori taikyti šitą reglamentą savo uždavinių įgyvendinimui, gali tai daryti, būtent tam tikslui ir priimtas šis reglamentas, tačiau vis dėlto partnerystės e, e, sutartyse reikėtų paminėti šitą reglamentą, tuomet jisai įgautų visiškai kitokį pobūdį, kitokią svarbą. Dar kartą dėkoju už šitą tyrimą, už jūsų pastangas e, skleisti informaciją apie šitą reglamentą ir taip pat skatinti keitimąsi nuomonėmis ir patyrimu. Aš manyčiau, kad ir mūsų komitete reikėtų toliau žengti tuo mūsų anksčiau pramintų keliu, siekiant kuo geresnio regionų bendradarbiavimo ir taip pat vengiant klaidų ir nesusipratimų. Ačiū, kolego Albrecht. Galbūt būtų naudinga pakalbėti apie istoriją. Aš buvau pran, pirmasis pranešėjas, rengęs pranešimą apie, apie GT, GTC. Tuomet tai buvo ES komisijos siekinys nieko nedaryti su, viekos, su, su vietos administracija. Anksčiau tai buvo vadinama tarp valstybinio bendradarbiavimo priemonė. Aš iš pat pradžių skeptiškai vertinau šitą idėją ir kai kas sakė, kad aš nesuprantu Europos. O po to aš nuo pat pradžių kalbėjau, kad čia mes sprendžiame ne techninius aspektus, o konstitucinius teisinius klausimus sprendžiame. Ir kai kurios valstybės per rinkos reglamentus, per finansinių nu, rinkų reglamentus mes sugebėjome vis dėlto įtraukti į dokumentų pasiūlymus būtent EGTC nuostata. Tai yra siekiame, kad būtų plėtojamas teritorinis bendradarbiavimas, o ne bendradarbiavimas už valstybės sienų ribų. Bet komisija nuo pat pradžių pasisakė prieš, kadangi ji ir valstybės narės baiminosi, kad iš jų bus atimta labai gerai veikianti e, e, bendradarbiavimo pasienyje priemonė. Ir nenorėjo, kad e, kokia kita ministerija perimtų šitą bendradarbiavimo iniciatyvą. O mes sakėme, kad nauja teisės priemonė galėjo būti naudojama jau įteisinti tą vykstantį bendradarbiavimą. Ir tada buvo sutikta su stebėsena, nuo to viskas ir prasidėjo. Tačiau šios dienos sunkumai, manyčiau, susijęs su tuo, ką mes pastebėjome pačioje pradžioje, kadangi įstatymai per daug sudėtingi, kadangi yra sudėtinga administracinė struktūra ir įgaliojimai, tuo metu buvo labai svarbu, kad vadovų taryba, kad taryba pritarė šitam reglamentui su sąlyga, kad jis niekada nebus priimtas be užsienio reikalų ministerijų pritarimo. Buvo baiminasi, kad vietos teritorijos e, įkurs EGTC ir tik tai tuo met informuos taryba, kad tai buvo padaryta. Taigi tuomet e, turėta e, Slovakijos ir Vengrijos problemas, o pasirodo, kad tai buvo visai kitokia problema. Buvo tik tai baiminasi, kad vietos struktūros imsis kokios nors iniciatyvos, neinformavusios savo centrinės valdžios. Ir tai buvo problema susijusi su administraciniais gebėjimais, procedūromis ir taip toliau. Aš manau, kad dabar situacija yra panaši susijusi su tuo, kad bendradarbiavimas už valstybės sienų ribų ir dabar vyksta sėkmingai, o EGTC, pavyzdžiui, taip pat e, gali numatyti, pavyzdžiui, tiltų statybą ar ligoninių statybą, tačiau tai yra visiškai kito masto bendradarbiavimas, jis yra daug didesnis. Todėl nereikia stebėtis tuo, kad viskas Europoje, kas yra ne nacionalinių lygmenių um, siūloma, sutinkama su tam tikra prieš priešą. Todėl reikia daryti spaudimą. Turint omenyje, kad tos pačios abejonės, kurios buvo reiškiamas pačioje pradžioje ir dabar, uh, atskamba aidu šiuo laikotarpiu ir sukelia papildomų kliūčių. Pirmoje, pirmame tarybos posėdyje bent du trešdaliai valstybių buvo prieš šią idėją, o ir sunku buvo į, išaiškinti, kad tai yra naudinga visiems. Dėkoju Kolega Zeller, ar norite atsakyti? Janas labai teisingai suformulavo problemą. Ir paaiškino, iš kur ta, tas pasipriešinimas. Tik tai žinoma klausimas, ar mes norime su tuo taikstytis. Komisija pateikė šitą pasiūlymą, siekdama skatinti bendradarbiavimą pasienio regionuose Tačiau pati idėja vis dėlto kilo regionuose. Kai kuriuose regionuose, kadangi e, jie jau buvo atstovaujami regionų komitete. Pavyzdžiui, prie Vokietijos ir Lenkijos pasienio situacija tiesiog daug kas galvoja, kad uh, vietos e, apskričių administratoriai netenka labai svarbaus sverto. Jie nesupranta, kad jie daug ką gali nuveikti bendradarbiaudami su kolegomis kitoje e, Oderio arba mm, mm, Elbės pusėje kartu su Lenkais daug kas yra lengviau, paprasčiau, tačiau vis dėlto baiminasi, kad jie neteks įgaliojimų. Ir Janas teisingai pastebėjo, kad projektai ir bendradarbiavimo formos turi būti registruojami sostinėse. Lenkijoje tai daroma skirtingai. Lenkijoje už viską atsakinga nacionalinė vyriausybė, o Vokietijoje yra žemių vyriausybės jau netitinka tos administracinės struktūros. Vokiečiai, pavyzdžiui, Lenkai sako, kad aš norėčiau kalbėti tik tai su centrinė ministerija, savo lygio ministerija. Ir dėl to netitikimo daug projektų neįgyvendinami, kadangi uh, Pavyzdžiui, yra tokių miestų Görlitz ir Koščin, Frankfurtas, Oderi, prie Oderis, Lubice. Tai yra miestai, kurie tiesiog yra per pusę lenkiški, per pusę e, vokiški. Vedrinos universitete, pavyzdžiui, studentai mokosi atvykstanti iš vieno ir iš kito Oderio upės kranto. Tačiau jie, norėdami įsigyti e, transporto mėnesinį biletą, jie turi gauti leidimus iš Lenkijos užsienio reikalų ministerijos arba iš Vokietijos žemės ministerijos. Jie tiesiog norėjo, kad kursuotų autobusas per tiltą ir tai užtruko penkerius metus. Taigi tas siauras mąstymas regiono tarnybose turėtų būti palaipsniui įveiktas. Bet e tu EGTC nekonkuruoja su ankstesnėmis bendradarbiavimo formomis. Tai yra tiesiog neskatinimo priemonė, nefinansavimo priemonė, o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 paaiškinimą. Aš... Wat hadden we precies bedoeld in de familie? Ja, dat, dat, het, is, het is belangrijk om... Iš tikrųjų, kol kas yra pakankamai daug e, sumaišties ir mes turime pagalvoti, kaip bus elgiamasi toliau. Žinoma, pasienyje reikalingas daugiau bendradarbiavimo kaimo vietovėse e, vyksta bendradarbiavimas jau nuo ES įkūrimo laikų yra labai gerų bendradarbiavimo pavyzdžių. Kai prisijungė dar 12 valstybių narių prie ES, išaiškėjo, kad reikalinga įvertinti ne tik tai pasienio regionų bendradarbiavimo rezultatus, bet ir reikėjo sudaryti galimybės bendradarbiauti ir naujiems regionams. Reikalingas buvo tam tikras teisinis pagrindas leidžiantis valstybėms narėms sudaryti regioninio bendradarbiavimo sutartis. Galbūt mes neįvertinome tuo metu, kad tai bus pakankamai sunku. Europos pasienio regionų asamblėjoje buvo parengtas projektas, į kurio rengimą buvo įsitraukiusios ir komisija, ir kitos suinteresuotos šalis ir yra per šitą laikotarpį įgyvendinta įvairiausių bendradarbiavimo projektų, rodančių, kad galima bendromis pastangomis daug ko pasiekti. Ir tai leidžia tikėtis, kad šis bendradarbiavimas gali įgyti platesnį mastą. Tačiau jeigu valstybės narės nelabai palankiai vertina šitą reglamentą, tai žinoma nieko nepasieksime. Pavyzdžiui, e, Niderlandai yra įgyvendę keletą projektų bendradarbiaujant Vokietijos žemėms ir Niderlandų pasienio regionų, pavyzdžiui, Valonija. ontwikkeld werd. Zo werd het gebracht. Tačiau, kol šita veikla vyksta sėkmingai, tai nelabai svarbu ir pats pavadinimas. Svarbu, kad turime teisės dokumentą ir tai yra svarbiausias dalykas. O kaip jį pavadinsime? Tai visai nesvarbu. Svarbu, kad jisai leistų įgyvendinti konkrečias programas. Jūs teisingai sakėte, kad mes dar turime toliau e, vertinti, peržiūrėti šitą reglamentą. Tačiau juk svarbiausias dalykas yra e, pasienio regionų bendradarbiavimas. Tai yra šio viso e, proceso esmė, nesvarbu pavadinimas. Juk teritorinė sanglauda ir reikalauja to teritorijų, pasienio teritorijų bendradarbiavimo. Tas tarptautinis aspektas yra labai svarbus. Pasienio regionuose yra pakankamai daug problemų, jas reikia spręsti ir todėl šitas bendradarbiavimas yra labai svarbus. Jūs kalbėjote apie tai, kaip sunku studentams uh, vykti uh, E, iš vienos e, e, upės pusės į kitą ir kaip yra sunku nusiųsti autobusą. Dėkuoju. Dabar man labai malonu bus suteikti žodį ponui Kataino, kuris yra Europos teritorinio bendravimo grupės platformos koordinatorius regionų komitete ir gal pristatysite mums naujausią informaciją apie jūsų iniciatyvos seminarą, kuris vyko šiandien. Prašom. Dėkui, gerbima pirmininkė. Nes Janas Albrechtas kalbėjo apie daug techninių problemų ir norėčiau sureaguoti. Yra daug politinių įvairių motyvų, dėl ko toms teritorinio bendradarbiavimo grupėms sunkiai sekasi veikti. E, turime teisinę priemonę, kurią gali pasitelkti valstybės narės ir tokiu būdu plėtoti bendarbiavimą tarp pasienio regionų, tačiau susikirta e, dvi skirtingos pozicijos dėl Europos. Europos komisija ėmėsi šios iniciatyvos ir tai e, vietos valdžia nepatiko, nes tai buvo požiūris iš viršaus į apačią. Ir kitas yra požiūris ar e, tendencija atvirkštinė. Ne? kai vietos valdžia, regionai ir teritorijos e, pradeda reikšti iniciatyvas ir joms reikia atitinkamų priemonių. Kaip kad ši yra ir techninių aspektų svarbių. E, kalbėjome šiandieną apie tos dalykus e, mūsų seminaro metu, apie teritorinio bendradarbiavimo grupių programą, taip pat rytoj vyks konferencija. Europos regionų labiausiai nutolusių asociacija rengia ją ir kalbam apie didžiulius sunkumus. Ir nereikia pamiršti taip pat labai svarbių politinių aspektų. Regionų komitetas labai daug dėmesio skiria kitoms e, temoms ir teritorinio e, bendradarbiavimo grupės laiko strateginės svarbos, nes e, jos užtikrina galimybę regionams dalyvauti bendradarbiavimo projektuose vykdomose pasienio teritorijose pasirenkant deramą administracinę formą. Dėl to yra paskelbta platforma tokių grupių ir leidžia e, sekti, kaip įgyvendinami nacionaliniai teisės aktai, taip pat siekiama tą priemonę padaryti labiau matomą, apibriežti problemas, e, trūgumus ir ieškoti sprendimo kelių. Mūsų platforma taip pat e, siekia sudaryti registrą teritorinio bendravimo grupių ir visos grupės turi regionų komitetui e, pranešti apie susikūrimą ir tai yra oficialiai įrašoma į registrą. 56 tokios grupės dabar yra e, Europos Sąjungoje 20 valstybių narių 56 grupės, tai yra tikrai nemažas skaičius praėjus trejiems metams nuo pradžios veikimo, bet e, reikia galvoti toliau, reikia galvoti apie pozityvius aspektus ir apie kritinius elementus. E, pirmininkaujant Luksemburgui, tą ir darėme, rugsėjo mėnesį konkrečiai buvo pradėtas įgyvendi projektas E, siekiant įsivertinti teisinės priemonės, kurios galėtų paskatinti e, bendradarbiavimą tarp pasienio regionų ir spalio mėnesį regiono komitetas patvirtino savo nuomonę šiuo klausimu. Siekiama sukurti geresnę teisinę aplinką veikti tokiams grupėms. Dar norėčiau e, pristatyti jums E, problemas didžiausias e, siemas su veikla tokių grupių. Tai yra regionų komiteto nuomonė. E, pirmiausiai nauji 2013 metų regla, teisės aktai buvo mm, patvirtinti dėl tų teritorinių bendradarbiavimo grupių, bet ne viskas yra pakankamai gerai perkeliama. Aš norėčiau padėkoti Jokimui Celeriui, kuris uh, praeitie rengė pranešimą kartu su ponė Danuta Hübner šiuo klausimu ir rezultatas buvo tikrai labai pozityvus. Kai kurios valstybės narės netaiko tų naujovių nacionalinių mastų, kurios buvo įdėktus minėtais e, reglamentais. Uh, rengiami teisės aktai dėl teritorinio bedarbiavimo grupių veikimo nacionaliniu mastu ir turėtų būti patvirtinti dokumentai kitais metais birželio mėnesį. Taip pat tai turi e, padėti palengvinti veiklos programų rengimą. Yra teigiamų, neigiamų poslinkių, tačiau kol kas mes neišsprendėme uh, teritorinio bendradarbiavimo e, grupių e, veiklos Interreg kai kurias programas įgyvendinant. E, Interreg skirta plėtoti bendradarbiavimui tarp pasienio regionų, kaip ir teritorinio bendradarbiavimo grupės, kad tokio patiekslo siekia, bet kai kur jos negali dalyvauti gyvendant Interreg projektus sakoma, kad teritorinio bendarbiavimo grupės turėtų būti prioritetas užtikrinant bendarbiavimą tarp pasienio regionų. Ir tai kita vertus ne vien Interreg programos gyvenimas kelia problemų, yra kitų programų, pavyzdžiui, Life Cosme, e, kurias kontroliuoja nacionalinės vyriausybės ir negali dalyvauti e, teritorinio bendradarbiavimo grupės tuose programuose. Dar viena programa Urbakt. Nenumatyta galimų, galimybė finansuoti projektus teritorinio bendradarbiavimo grupių kontekste įgyvendinamus e, tiesiogai nėra finansuojamas joks projektas, mes esame parengę priemonę, kurią sudėtinga yra gana naudoti ir tai e, paaiškina, kodėl tos grupės nėra visuomet sėkmingai veikiančios. E, e, grupės skirtingose valstybėse narėse turėtų turėti vienodą, vienodą teisinį statusą ir e, reikėtų numatyti tam tikras išimtis, atsižvelgiant į specifiką, tačiau e, re, tai labai yra skaitimuose valstybės analise pritaikyta. E, dėl bendradarbiavimo grupių su trečiosiomis šalimis yra susitarimai, pavyzdžiui, su Moldova ir Ukraina. E, bus galima sukurti nuolatinį dabartinę struktūrą e, pasienio bendarbiavimui tarptautiniam, tačiau kol kas dar nėra viskas baigta renkti. Noriu pasakyti, kad mes neturime e, pamiršti geriausių pasiekimų, nereikia visko neikti E, įsitvirtina grupės vis labiau, dirba su nacionalinės valdžios institucijomis. Atsiranda daugiau dirbančių žmonių, daugiau lėšų ir labai vertinama veikla grupių dažnai. Reikia tik tai siekti, kad tos grupės būtų plačiau žinomos ir kad, pavyzdžiui, regioninė vietos valdžia susipažintų su šios priemonės potencialu Ir e, jeigu tos grupės geriau veiks, tai e, potencialą bus galima regionų atskleisti ir prisidėti prie veiksmingesnio e, daugia pakopio valdymo. Grupės teritorinio bendradarbiavimo yra nepaprastai svarbios priemonės, jos buvo įkurtos galvant apie Europos aspektą Europos e, makro regionės strategijos. Reikia užtikrinti tam tikrą bendradarbiavimą ypač pasienio regionuose. Reikia numatyti laisvą, galimybę laisvai bendarbiauti teritorijoms, apimti skirtingas teritorijas ir uh, užtikrinti, kad tikrai uh, iš apačios į viršų visi procesai uh, bus nukreipti, to mums reikėtų vis e, labiau šiandieną. Šiandieną e, ponas Aleksanas Ferstel, jeigu teisingai ištariau jūsų pavardę, lankosi pas mus, ar norėtumėte pasakyti? Ačiū Jums už e, Jūsų mm, informaciją, diskusijas įdomias. Teritorinio bendradarbiavimo grupės yra svarbios užtikrinant teritorinį bendradarbiavimą ES, pirmiausia gyvenant pasienio regionuose programas. Praeitie tai buvo taip pat labai naudinga, bet teminė prasme matome, kad šios e, grupės prisideda prie ligoninių mobilumo tinklų veiklos ir jos taip pat. Uh, uh, veikia plačiau negu Interreg programos e, sistema ir tai nebūtinai yra blogas dalykas e, 2018 metų rūpjūtį komisija pagal reglamentą pateiks ataskaitą apie gyvendinimą tų grupių. Dabar yra 56 teritorinio bendravimo grupės ir tai yra neįlinė ypatingai svarbi priemonė užtikrinanti institucinį bendradarbiavimą ir veiksmų derinimą. Manau, kad e, perimas nuo laikinų teisinių sprendimų prie stabilesnės teisinės sistemos yra labai svarbus dalykas. Dėl ateities manau, kad komisija ir toliau skatins e, Interreg programuose teritorinių grupių e, dalyvavimą ir ne tik įgyvendant Interreg programas ir taip pat e, reikia padėkoti Europos parlamentų regionių, regionų komitetui, kad skatina tų teritorinių grupių veiklą. Elmer, Ačiū, dabar kreipiuosi į daktarę Celmer. Ar esate pasirengusi e, atsakyti į klausimus ir pakomentuoti? Na, pateiksiu pastabą. Labai ačiū visiems tiems, kurie dėkojo mums už šį pranešimą. Na, keletas pastabų mes mm, norėjome sutelkti dėmesį į ateitį, ne, nesutelkėme dėmesio ankstesnės taskaitas. Mes tiesiog norėjome padaryti išvadas apie tai, ką dar reikėtų padaryti. Ir kaip sakė ponas Celė, yra sunkumų, E, tie sunkumai išsameu yra apibūdinti ataskaitoje, kadangi laiko turėjau nedaug, negalėjau jų išsamei pristatyti, bet kita vertus m, mm, radome ir labai teigiamos patirties pavyzdžių. Ir aš negalėčiau pasakyti, kad šią priemonę nėra naudojamasi dėl tam tikrų sunkumų su Interreg. Iš tikrųjų, įvardijome ir nemažų kai kurių Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių e, puikaus darbo pavyzdžių ir kai, kai kurios neapsiriboja tik interreg. Na taip, tokie dalykai užtrunka. Ir e, tikrai daugeliu naujų dalykų prireikia laiko, kol jie išsiplėtoja ir kol yra E, pasiekiami tikslai, kurie peržengia pradinius EGTC ketinimus. Jeigu norime daugiau integracijos pasienio regionuose, jeigu norime daugiau transnacionalinio bendradarbiavimo, tai tam prireiks laiko, prireiks daugiau švietimo, bendravimo ir žinių sklaidos. Ir tai turbūt yra ilgalaikis procesas. Ir mes tiesiog galime dabar pasimokyti iš patirties sukaupti daugiau žinių apie tai, kokie galėtų būtų, būti mūsų kiti žingsniai siekiant tobulinti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių teisės aktus. Ačiū, matau, kad ponas Cerer nori pakomentuoti. Äh, Trumpai pakomentuosiu. Nenorėčiau priekaištauti komisijos tarnautojams, darbuotojams. Tačiau vis dėlto norėčiau paprašyti komisijos atstovų, kad kai jie rengs sanglaudos ataskaitą ir jeigu iš tikrųjų komisijai labai svarbi bus teritorijų bendarbiavimas, tai sanglaudos ataskaitoje reikėtų tai paminėti. Iš tikrųjų buvo nurodyta kas yra labai svarbu ir mano manimu svarbu nurodyti būtent teritorinio bendradarbiavimo reikmę. Taip, esate visiškai teisus, mes e, tai minime savo e, pranešime ir kalbėjome apie tai mūsų komitete, taigi labai ačiū, labai ačiū, kad pristatėte mūsų studiją. Dar Viena pastaba. Na, gal vėliau būtų galima parengti įgyvendinimo ataskaitą šią konkrečią temą. Mes galėt, būtų galima parengti įgyvendinimo ataskaitą, nes viskas yra konkretu, turime geros informacijos. Čia tiesiog tokią mintį norėjau iškelti. Taip, ateityje galima būtų parengti tokią ataskaitą. Bet pirmiausia, sulaukime kitų pranešimų skirtų teritoriniam bendradarbiavimui, o tada galbūt e, toliau kalbėsime apie HTC e, regi komitete. E, ačiū, manau, kad mes tęsime darbą šią temą, bet kuriuo atveju regi komitetui, regi komitetas susidomėjęs stebės šį procesą ir norėtų gauti ir toliau informacijos apie šios priemonės vystimą. Ir turėkime visą tai galvoje, bandydame suprasti, kaip vyksta teritorinė sanglauda kai kuriuose valstybėse narėse. Klauskime ministrų apie teritorinį bendradarbiavimą ir teritorinę sanglaudą. Klauskime jų apie tai, ne tik apie veiklas, veiklos programas. Dėkoju Jums už diskusijas. Gerbėmėjai ponai regių komiteto nariai, kurie čia dalyvauja, mums tenka garbė patvirtinti koordinatorių sprendimus. Šiandien įvyko koordinatorių posėdis, jo metu buvo priimti tam tikri sprendimai, jie yra išplatinti visiems regių komiteto nariams. Jeigu neturite pastabų, yra pastabų, ponas Van Nisteroj. Ačiū. Na, viskas yra teisinga, tikslu, bet Prie septinto punkto norėčiau pateikti papildomos informacijos apie dabartinę padėtį frakcijose, nagrinėjant rezoliuciją dėl supaprastinimo. Turiu parengęs tekstą, galiu jį perduoti, ten pasakyta komitetas atsižvelgia į rezoliucijos projektą, kurį išplatino TTT ir yra pasakyta, kad koordinatoriai ir frakcijos neturėjo pakankamai laiko tam išnagrinėti. Aš norėčiau pridurti, kad EPP, SND ir EKR pritarė, o Aldė neprieštaravo. Taip turėsime daugiau turinio. Na, turiu šį tekstą, tokį teksto papildymą, o iš esmės viskam pritariu. Tiesiog noriu, kad būtų pridėtas tas papildomas techninis sakinys. Ačiū. Ačiū taip. Tai patikslina kokia yra padėtis susikloščiusi dėl pasiūlymo, dėl rezoliucijos. Atsižvelgsime į tai. Ir jeigu galėtumėte perduoti mums tekstą raštu, gerai. Kitas klausimas. Kiti klausimai. Ar jų yra? Ne. Turiu Jums priminti, kad kitas regijų komiteto posėdis vyks lakučio 30 dieną po pietų nuo 15 iki 18.30.